So, ich bitte doch alle die Plätze ein. Prašyčiau susėsti vietas, kolegos. Technikai dirba, bando užtikrinti gerą mūsų kvepuojamo oro kokybę salėje. Kažkoks kvapelis jaučiasi ir tikimės, kad viskas tvarkys greičiausiai. be estų ir maltiečių kalbos yra pilnas kalbos režimas. Ir dar vienas pranešimas apie trilogus. Pirmas dėl klinikinių studijų įvyks lakrūčio 6, o vakar įvyko pirmasis dėl Belie, dėl EVS ir trečiasis įvyks 5 lapkričio, o tarp šiandien ir 5 lapkričio dar vienas techninis trilokas įvyks. 5-18 rugsėjo protokolai yra pateikti, galime juos tvirtinti, to niekas neprieštarauja. Dabar iš karto galėsime pradėti balsuoti. Tikiuosi, kad visi atsinešėte balsavimo korteles ir įdėjote jau į automatus, į balsavimo sistemą. Ar iš tikrųjų taip yra, ar kas nors pasigenda savo kortelės? Pone Tėlars atrodo irgi surado kortelę ir galime pradėti balsavimą. Dėl darybinio mandato, dėl konkrečių temų. dėl galimos dėjų pradžios, siekiant išaukštinį sutarimo per antrąjį svarstymą. Pranešėja ir šešėlinė pranešėja pagal 50 straipsnį pateikė pranešimą ir mūsų komitetas turėjo dalyvauti, rengiant šitą diskusiją. Neskubėkite, neskubėkite, balsuosime kortelėmis, Reikia 36 balsų už. Tai yra tas minimalus balsų skaičius, kad darybos galėtų prasidėti. Taigi pradedame balsuoti kortelėmis. Ar visi balsavo? SND dviem balsais per daug. Jau dabar viskas susitvarkė. Baigiame balsavimą. 34 už, 18 prieš, vienas susilaikė. Taigi mandatas nesuteikiamas. Jau niekas nebepadės, taigi įgaliojimai nesuteikti. Žygiuojame toliau ir žvelgime, dėl ko turime balsuoti. Penktasis darbo atvarkės klausimas, mano paties parengtas pranešimas. Galime iš karto balsuoti kortelėmis. Pradedame. Ar visi suspėjo balsuoti? Baigiame. Priimta vienas susilaikė tik tai. Toliau. Šeštasis darbo atvarkės klausimas. Dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai. Kiek ilgiau turėtų užtrukti šis balsavimas? Pradėkime nuo šeštojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Priimta. 27 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 7 už prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. 30 ir 32 už abu iš karto, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 ir 33 už abu iš karto, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 8 už, prieš, susilaiko priimta, 9 už, prieš, susilaiko priimta, 10 už, prieš, susilaiko priimta, už 34-35, prieš, priimta, atmesta. Dėl 34-35 pabalsuokime kortelėmis, kad būtų aiškiau. Baigiame. Atmesta. 38 už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 36-37 nereikalingi. Reikia balsuoti. 39 kas už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 40 balsuoti nereikia. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, išlaiko priimta. 44 už, prieš, išlaiko priimta. 11 už, prieš, išlaiko priimta. 12 už, prieš, susilaiko priimta. 45 už, prieš, susilaiko atmesta. 13 už, prieš, išlaiko priimta. 46 už, prieš, išlaiko atmesta. 47 už, prieš, susilaiko atmesta. 14 už, prieš, susilaiko priimta. 15 už, prieš, susilaiko priimta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. 409 už, prieš, susilaiko, atmesta. 50 už, prieš, susilaiko, priimta. 17 už, prieš, susilaiko, priimta. 53 už, prieš, susilaiko, priimta. Konstatuojamos dalis pirmoji, už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji, už, prieš, susilaiko, priimta. Devynioliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimtasis už, prieš, susilaiko priimta. Dėl 20. Balsuokime kortelėmis. Baigėme. Akivaizdžiai persvara. Pritarta trečiasis už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis už, prieš, susilaiko, priimta. Penktasis už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt pirmas už, prieš, susilaiko priimta. 22, 23 už, atpašau, balsuoti nereikia. Dvidešimt ketvirtasis taip pat atkrenta. Dvidešimt penktasis už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Dvidešimt šeštasis už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ir baigiamas ir balsavimas kortelėmis. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Ir dėl viso dokumento balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. Dabar dėl įgaliojimų suteikimo. Balsuojame kortelėmis. Dar kartą balsuojame. Baigiame. Baigiame. Taip pat pritarta, dėkoju už pasitikėjimą man, už puikų darbą. Jetzt geht's weiter mit der Abstimmung zu grünen Infrastruktur. Dabar balsuosime dėl žaliosios infrastruktūros dokumento. Ar pasirengėte balsavimui? 19 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 20 už. Prieš. Neaišku, balsuojame kortelėmis. Pradame. Dėl 20. Baigime. priimta. 21 už, prieš, susilaiko atmesta. 22 už, prieš, susilaiko neaišku. Balsuojame kortelėmis dėl 22. Ar jau balsavote? Baigiame. Priimta. 23 už prieš, susilaiko, priimta. 24 už, prieš, susilaiko, atmesta. 25 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 atkrenta, 26 už, prieš, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, dalimis. Atsiprašau, už pirmąją dalį. Pirmiausia, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Už antrąją dalį, prieš susilaiko priimta. Balsuojame kortelėmis dėl antrosios dalies. Ar pabalsavote? Baigėme. Atmesta. Antroji kompromiso dalis atmesta. 28. Kas už? Prieš Septyni kolegos balsavo. Kas už 28? Kas prieš? Suslaiko. Priimta. 29 už. Prieš. Atmesta. 30 už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 34 už. Dagegen. Prieš. Suslaiko. Priimta. 33 už, prieš, susilaiko, atmesta. 35 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dėl 33 prašoma balsuoti kortelėmis. Prašau, balsuojame. Baigė. Primta. 36 už, prieš, atmesta, 40 už, prieš, suslaiko, priimta, 37 už, atkrenta, nereikia balsuoti. Dėl 37 vis dėlto reikia balsuoti už, prieš, suslaiko, priimta. 38 už, prieš, susilaiko, atmesta. 39 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dėl 39 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 41 už, prieš, susilaiko, atmesta Balsuojame kortelėmis. 41. Reimers pasiūlymas. Baigiame. Akivaizdžia persvara pritarta. 42. Už. Prieš. Priimta. 43. Už. Prieš. Susilaiko neaišku, balsuojame kortelėmis dėl 43. Pradedame. Baigiame. Priimta. 44. Už. Prieš. Priimta. 45. Už. Prieš. Atmesta. 46. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 47. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 48. Už prieš laiko priimta, 49 už prieš laiko priimta, 50 atsiimtas, 51 už prieš laiko atmestą, 53 už prieš laiko priimta, 54 už prieš laiko atmestą, 55 už prieš susilaiko priimta. 56 už, prieš, susilaiko priimta. 57 už, prieš, susilaiko priimta. 58 už, prieš, susilaiko priimta. Atmesta. 60 už, prieš, susilaiko atmesta. 59 už, prieš, susilaiko priimta. 61 už, prieš, susilaiko priimta. 62 už, prieš, susilaiko atmesta. 62 kortelėmis balsuojame dėl jo. Baigiame. Atmesta. 63 už. Prieš. Neaišku, balsuojame kortelėmis dėl 63. Pradedame. Baigiame. Priimta. 64 dalimis už pirmąją. Prieš. Susilaiko priimta. Už antrąją. Prieš. Susilaiko atmesta. 65 už. Prieš. Susilaiko priimta. 66 atkrenta. 67 už. Prieš susilaiko, neaišku, balsuojame kortelėmis dėl 67. Pradedame. Baigime. Priimta. 68. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 69. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 70. Atsiimtas. Pirmasis. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis už, prieš, susilaiko priimta. Šeštasis už, prieš, susilaiko priimta. Septintasis už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntasis už, prieš, susilaiko priimta. Devintasis už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtasis už, prieš, susilaiko priimta. 11 už, prieš susilaiko primta. 12 už, prieš susilaiko primta. 13 už, prieš susilaiko primta. 15 už, prieš susilaiko primta. Šešioliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septynioliktas už, prieš, Neaišku, kortelėmis balsuojame dėl 17. Pradedame. Baigiame. Primta. 18 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Baigiamasis balsavimas kortelėmis. Balsuojame. Baigiame. Vien balsiai pritarta. Toliau. Baigime balsavimo darbą. Oro kokybė nepagerėjo, temperatūra kyla. Nežinau, kaip toliau dirbsime. Perkime prie diskusijų, prie Görling pranešimo dėl medaus. Norėčiau palūkėti šiek tiek, kol kolegos norintys išeiti iš salės palengvai išeis, tyliai išeis. Ir suteiksiu žodį Julie Gerling. Vielleicht können sich Mitarbeiter mit ihren Chefs weiß nicht, ob wir die Unterhaltung da stören hier mit. Nenorėtume jums trukdyti pokalbiams, padėjėjams ir vadovams, bet norėčiau suteikti galimybę pasakyti Julie Girling. Palūkėkite, nes diskusijos dar vyksta už jūsų nugaros ir nenorėtume jų nutraukti. Tegul pakalba. O dabar galite. Ačiū pirmininkė. Dauguma žmonių, kurie dirbo prie šio pranešimo, žino, koks yra kontekstas. Praėjusiais metais 19 gruodžio buvo parengtas šis pranešimas ir už jį turbūt buvo ilgiausiai nenubalsuota. Aš pabandysiu trumpai apibendrinti svarbiausius dalykus. 2011 m. rugsėjo mėnesį Europos teisingumo teismas e, priemė sprendimą, kad e, žiedadulkės yra natūrali med, medaus sudėdamoji dalis, o ne pridėtinė sudėdamoji dalis. Ir jeigu žiedadulkės yra natūrali sudėdamoji dalis, jinai turėtų būti sudėdamųjų dalių sąraša, sąraše. 0,9 procentai tų žiedadulkių yra genetiškai modifikuotų. Ir čia reikėtų atitikti ženklinimo reikalavimus, ypač eksporto metu, kai yra laikomos eksporto sustarimų su trečiosiomis šalimis. Komisija išplatino savo rekomendacijas, pasiūlymus ir ten yra aiškiai pasakoma, kad Žiedadulkės nėra pridėtinė sudėdamoji dalis, o natūrali sudėdamoji medžiaga būdinga medui. Tai atitinka ir vartotojų nuomonė, kurie vertina medų kaip natūralų produktą be jokių pridėtinių dalių. Aš pritariu komisijos pasiūlymui, kur sakoma, kad žiedadulkės yra natūrali medaus sudėdamoji dalis ir beveik neįmanoma išgauti medaus be žiedadulkių. Jų nėra, žiedadulkės nėra sąmoningai bitininkų pridamos, žiedadulkės į medų įneša pačios bidė, bitės. O pirmajame priedė yra nustatyta, kad kažkoks, kažkokiu papildomų pridėtinių medžiagų įdėjimas į medų yra draudžiamas. Tačiau tie, kurie nori toliau plėtoti diskusijas dėl genetiškai modifikuotų produktų, jiems iškyla produktų, jiems iškyla problemų. E, būtina ženklinime produktų nurodyti genetiškai modifikuotus produktus, jeigu jūs ėdamo dalis viršė 0,9 procentus. Ir jeigu būtų apskaičiuota genetiškai modifikuotų žiedadulkių kiekis meduje, tai niekada nebūtų laikomasi tų nustatytų standartų. Bet jeigu e, žiedadulkės yra laikomos natūralia medžiaga, o ne pridėtinė, tuomet reikia peržiūrėti dabar nustatytus e, standartus. Tie, kurie nori, kad būtų, ženklinime būtų įvardinta genetiškai modifikuotos žiedadulkės, tai reikėtų tuomet įvardinti žiedadulkės kaip pridėtinę sudėtamąją dalį. Ir čia jau e, susidaro prieštaravimas. Aš galiu padaryti tokias išvadas. 0,9 procentų riba genetiškai kvotų pridamųjų dalių yra taikomos visoms, visiems maisto produktams išskyrus medų. Nes žiedadulkės yra natūralis sudėdamoji dalis ir jeigu tokį reklamą medaus gamintojams įvestumėm, tai sukeltų tiesiog neįmanomą situaciją. Dabartinės testavimo metodos nėra pakankamos, negalima apskaičiuoti, kiek iš visų žiedadulkių, kurios yra meduje, kuri dalis tų žiedadulkių yra genetiškai modifikuota. Ir vėl iškyla e, e, klausimas, kaip reikėtų tokia atveju elgtis, kaip reikėtų elgtis vartotojų atžvilgių. Daug diskusijų vyko šiuo klausimu ir yra tikrai teisėti reikalavimai susiję su genetiškai modifikuotų produktų ženklinimu. Tačiau čia reikia tinkamą pusiausvyrą nustatyti. Reikėtų peržiūrėti ir genetiškai modifikuotų produktų reglamentavimą ir ženklinimo reglamento nuostatas. Tačiau ne medaus sektorėje nes medaus sektorius tarsi įkaitas tampa šiuose diskusijose apie genetiškai modifikuotus produktus ir ženklinimą. Todėl aš raginau kolegas matyti platesnį vaizdą. Ir jeigu žiedadulkės yra natūrali sudėdamoji dalis, mes turime e, tinkamą informaciją suteikti vartotojams ir neuždėti nepakeliamas naštos bitininkams, medaus gamintojams. Aš nemanau, kad mes norėtume to siekti. Ačiū. Uh, Dėkuoju. Kitas kalbėtojas. Espiteda. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau prisistatyti. Aš esu parlamentaras ir bitininkas. Nedidžiulis, bet kaip ten bebūti, aš importuoju medų iš kitų žemynų, esu vartotojas ir puikiai suprantu, ko pageidauja vartotojai. Jiems nerūpi mūsų diskusijos ir mūsų kova tarp parlamento, komisijos, teismo, kas yra sudėtinė, natūrali dalis ir kas yra pridėtinė, pridedamoji sudėtinė dalis vartotojams daug svarbiau žinoti, ar tas medus, kurį jie vartoja, ar jame yra genetiškai modifikuotų žiedadulkių ar ne. Ir atrodo, kad šitas jautrumas kalbant apie šią temą, dar labiau didės ir atrodo, kad atsiras daug, daugiau prieštaros, kadangi vieni galbūt pasisakys už teismo sprendimo gyvendinimą, kiti už komisijos pasiūlytą variantą. Ir galbūt mums reikėtų paieškoti trečiojo kelio, kuris būtų labiau palankus vartotojui ir galbūt palankesnis rinkai. Galima galvoti apie įvairiausias šios problemos sprendimo variantus, apie procentus, fizinės dalis ir taip toliau. Aš savo pakeitimuose pasiūliau vadovautis teismo sprendimu ir taip pat e, vertinti žiedadulkės kaip natūralią medaus sudėtinę dalį, tačiau buvo paminėta problemų ir dėl tos priežasties gal vertėtų susitarti dėl paties paprasčiausio sprendimo, kuris mano manimu galėtų būti toks, kad būtų medus ženklinamas arba kad medus būtų ženklinimas arba nurodoma, kad apskritai medus buvo patikrindamas, ar turi ar neturi genetiškai modifikuotų organizmų, ar jų tam tikrų pėtsakų, ar turi, ar genetiškai modifikuotų organizmų apskritai. Aš manau, kad savanoriškas testavimas leistų uh, etiketėje nurodyti, kad genetiškai modifikuotų organizmų arba žiedadulkių meduje nėra. Ir taip būtų galima išblaškyti vartotojo abejonės. Taigi, vartotojo apsisprendimas būtų pats svarbiausias dalykas ir be to priklausomai nuo kokybės būtų galima ir nurodyti skirtingą kainą jau ir dabar galima pateikti už aukštesnę kainą individualių bitininkų produkciją ir vartotojai patys galėtų atsikri, atsižvelgti į tą informaciją e, etiketėje, kurioje būtų nurodyta, kad medus buvo patikrintas ir jame nėra genetiškai modifikuotų organizmų arba pėdsakų. O dėl teismo sprendimo įgyvendinimo reikėtų atsižvelgti į tai, kad labai sunku būtų technologiškai nustatyti tą procentinę dalį, todėl ta savanoriška nuoroda etiketėje galbūt padėtų apsispręsti vartotojui tikslingiau. Galbūt toks pasiūlymas galėtų įveikti tą prieštarą, kuri dabar nusistovėjo ir atrodo tęsiasi mūsų parlamente. Thank you very much. Next speaker is Puta Raimas. Dėkuoju toliau, Puta Raimas. Ich möchte gerne. Ačiū. Aš norėčiau pritarti Julie Gerling Tačiau taip pat norėčiau pasakyti, kad jeigu mes pradėsime žiedadulkės vertinti kaip papildomąją sudėtinę dalį, tai tada mes tiesiog leisimės į nesibaigiančias diskusijas. Medus yra bičių gamintas gaminys. Pavyzdžiui, lygiai taip pat ir pienas baltymai, jeigu mes piene baltymus vertinsime kaip papildomą medžiagą, Tai, ką tai reikštų, tie, ar baltymas taptų uh, pridėtinė medžiaga, kurią kažkas papildomai įterpė į pieną. Tas pat būtų ir laktozė, tas pats būtų ir pieno riebalai ir kiti dalykai. Jeigu pradėtume kalbėti apie kiaušinį, tai kiaušinio trinys, ar jisai būtų natūrali sutinė dalis, ar tai yra pridė, papildoma e, sudėtinė dalis įterpta kažkaip, tai tas pats būtų pasakytina ir apie baltymą. Visa tai yra natūralios sudėtinės dalys, lygiai taip pat kaip ir bitininkas papildomai neįterpia į medų žiedadulkių, tai padaro medų nešančios bitės. Todėl mes turime suprasti, kad tai yra savaime suprantamas medaus rinkimo procesas. Mes šią temą nagrinėjame jau keletą mėnesių ir bandome susijęti dvi skirtingas nesusijusias temas. Tiesiog mes turime apsispręsti, ar žiedadulkės yra natūrali sudėtinė medaus dalis. Kitas dalykas yra, ar žiedadulkės gali būti papildomai įterpiamos į medų. Tai jau yra visiškai kita diskusija. Šiuo atveju mes neturime jokių abejonių, kad žiedadulkė yra natūrali medaus sudėdamoji dalis. Kitas dalykas. Mes, ko gero, atsižvelgdami į komisijos kompetenciją, į jos galias pateikti sprendimų siūlymus, mes vis dėlto turėtume įsiklausyti į tautos lūkesčius, į pageidavimą kontroliuoti. Todėl mes turėtume ne tik tai atsižvelgti į tai, ką komisija siūlo prieduose, bet ir pagalvoti, kur komisija galėtų būti įgaliota elgtis veiksmingiau ir kuriuose srityse mums turėtų būti suteikta e, sprendimo teisė. Aš pateikiau tam tikrų pasiūlymų ir aš juos vėliau pakomentuosiu. Mes pasiūlėme, kad žiedadulkės turėtų būti vertinamos kaip natūrali sudėtinė medžiaga, lygiai taip, kaip ir kalbame apie kitus natūralius produktus. Dėkoju. Taigi, grįžtame prie tos istorijos. Kas buvo pirmas, kiaušinis ar višta? Davis. Well, Chairman, I'm conscious of all the GM. Aš, aš žinau, kokie yra reikalavimai ženklinime dėl genetiškai modifikuotų produktų. Kartais pirmiausia reikia viską sugriauti, kad galėtumėm įrodyti, kaip tai veikia. Dabar kalbam apie bites. Bites šiuo atveju yra kaltos, kaltininkės jos platina tą potencialiai pavojingą medžiagą, tai yra genetiškai modifikuotas žieda, žiedadurkės. Reikėtų sustabdyti bites nuo tokios veiklos. Turiu trijų punktų programą. Pirmiausia, reikia atsekamumo programos, kad galėtume užtikrinti vartotojų pasike, pas, pasitikėjimą. Galbūt reikia sugauti bites ir elektroninę kažkokį žymenį uždėti ant kojos bitė, kad žinotumėm, kur jinai skraido ir kur renka medų. Kitas dalykas, reikėtų bičių reabilitavimo informavimo programą, reikia bitėms suteikti visą informaciją, kokie yra reikalavimai. Čia galėtumėm naudoti elektroninės priemonės, DVD ir kitas, kad kiekviename avily, avilyje būtų uh, kompaktiniais diskais rodoma informacija bitėm, kas yra teisinga, ko galima e, daryti ir ko negalima. Trečias dalykas, jeigu e, bitės vis tiek rinksta žiedatulkės, tuomet reikėtų tam tikrus kilimėlius nusivalyti kojom įrengti aviliuose, kad jos galėtų tą žiedadulkės nusivalyti. ir bičių atstovų teisme atstovai galėtų tvirtinti, kad nėra įrodyta jokios žalos tų žiedatulgių genetiškai modifikuotų žmogaus sveikatai ir kad tai jokios žalos žmogaus sveikatai nekelia. Žymiai. Tai yra labai nedidelė tikimybė, mažesnė negu asteroido tikimybė, kad asteroidas atsitrenks į Žemę. Mes turime užtikrinti, kad tokiais atvejais kaip šis, kad turėm kvailų dalykų. Ir jeigu mes nepritartumėm Džiulios pranešimui, tikrai būtų kvaila žingsnis. Mes turime pritarti šiam pranešimui. Ačiū. Thank you very much. Next speaker is Pilar Ayuso. Sí. Muchas gracias, presidente. Pues yo sí, con, sin la... Ačiū, pirmininkė. Aš nebūsiu tokia ironiška, tik tai pasakysiu, kad reikia paremti ponios Girling pranešimą. Man atrodo, kad medus yra ne ingredientas, nesudėtinė dalis. Tai yra vienalytė medžiaga. 80 procentų žiedadulkių nesudaro, nu, yra žemiau negu 0,9 procento ribos, todėl nereikia čia jokių etikečių ženklinimo. Mes šimtų procentų remiame ponios Girling pasiūlymą. Ačiū. Anna, Anna Rosbach. Ja, jeg kommer jo altså også fra en biavlerfamilie, og jeg må da nok sige, at jeg kan da give krist. Ačiū pirmininkė. Aš esu iš bitininkų šeimos, iš bitininkų šalies, Kris Deivis taip pat. Taip, jūs esate teisus. Negalime nurodyti bitėms nusivalyti e, kojų į kilimėlį prieš įskrendant į avilį, todėl kad jos gali pernešti kažkokiu tai netinkamų medžiagų. Kai e, bitės gyvena aplinkoje, kurioje nėra GMO, tai tada kam iš viso reikėtų rūpintis tuo. Tai ir žiedadulkės yra medaus sudedamoji dalis. Ačiū. Thank you very much and good afternoon. Ačiū už žodį, labadiena visiems. Iš tiesų didžioji dalis argumentų, kuriuos aš norėjau pateikti, jau buvo išsakyti vienu ar kitu būdu. Aš nuoširdžiai tikiu, kad pasiūlymas, pasiūlyme komisijos yra atsižvelgiama į geriausius bitininkystės sektoriaus interesus. Tai yra pripažinta atlikus poveikio vertinimą ir mes stengiamės išsaugoti medaus įvaizdį kaip natūralaus produkto ir sudaryti palankiausias e, sąlygas bitininkų veiklai. Žiedatulkė yra natūrali sudėdamoji dalis, o ne pridedama sudėtinė dalis. Tai yra pagrįsta faktais, tai nėra kažkoks išsigalvojimas, taip iš tiesų yra natūraliai. Pats pasiūlymas nekeičia teismo išvados, kad reikia autorizuoti, suteikti leidimą e, genetiškai modifikuotom žiedadulkėm dulkė, e, meduje prieš pateikiant rinkai medų kaip produktą. Ir čia reikia reglamentuoti pagal reglamentą, kuris skirtas genetiškai modifikuotais e, organizmams. Čia reikia užtikrinti tą pačią apsaugą ir būtina ženklinime nustatyti nurodytas medžiagas, jeigu jos viršia 0,9 procentus. Kitos maistinės medžiagos, kuriuose yra organinių medžiagų, joms taip pat naudo, taikomi tokie pat reikalavimai ženklinime. Čia nereikėtų šių, šių diskusijų painijų su kitomis diskusijomis. Ir direktyva, kuris skirta medui, neturėtų tų dalykų nagrinėti. Po šios dienos diskusijų mes manome, kad turėsime galimybę pasiekti susitarimą pirmo svarstymo metu. Ačiū. Dėkuoju komisijai ir dar kartą pranešėjai žodis, jeigu pagidautų. Um, Ačiū pirmininkė, dėkuoju nariams už pritarimą mano pranešimui. Nauja idėja, ponas Patėliai ją išsakė šiandien dėl GMO išbandytų GMO prasme produktų ženklinimo. Tai būtų gana problemiška padaryti. Nes nesame pasiūlę kokių nors pakeitimų. Techninė prasme tai būtų sudėtinga padaryti, traukti tokius pakeitimus į pranešimą. Bet žinoma, aš apgalvosiu tokį dalyką prieš balsuojant ir tai mažiausia, ką mes galime padaryti siekdami kompromiso. Kompromisą sunku pasiekti, nes čia arba pritarama, arba, ne, arba nepritarama e, tam klausimui susisiems susidamosiomis dalimis. O kalbant apie kitų iškeltus pasiūlymus ar klausimus, mes visi pritarėme tam, kad čia nekalbama apie, apie bendrą egzistavimą ir ne apie GMO ženklinimą, Tačiau aš nenorėčiau, kad dar dešimt mėnesių užtruktų, kol mes galiausiai apsispręstume, nes yra didžiuliai iššūkiai. Geriausias kelias praėjus visą tą procesą ir atlikus ir parlamento poveikio vertinimą, o prieš tai komisija atliko poveikio vertinimą, gal būtų galima greičiau išspręsti tas problemas, kad daugiau nebekiltų jokių abejonių. Taigi žiūrėkime į tą pozityvę pusę. Ačiū labai dar kartą. Dėkuoju. Dėkuoju kolegė Gerling, dėkuoju dalyvavusiems diskusijomse. Agri bus balsuojama lakučio 5 dieną, o aplinkosaugos komitete lakučio 27 plenarniai sesijai balsavimui dar data nenustatyta. Ester Langai pranešimas kitas, dabar jai iš karto suteikiu žodį. Het was een uitdaging, niet alleen... Tikrai buvo nelengva. Nelengva buvo nagrinėti šitą klausimą, bet ir viskas, ka, stebėti tas diskusijas, kurios vyko pastaruosius mėnesius. Visų pirma, pranešimas savo iniciatyvą turėtų būti trumpas, ir aš turėjau sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus, kurie man pasirodė svarbiausi, kaip aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos, visuomenės sveikatos komitetas. Mes nusprendėme pateikti šitą pranešimą savo iniciatyvą po to, kai susidūrėme su maisto produktų skandalais, pirmiausia, arklienos skandalu taip pat e, saldžiuose, saldumynuose e, buvo, skand, buvo skandalas kilęs dėl to, kad buvo įvairiausių dažiklių. Ir ar per pastaruosius mėnesius įvykę skandalai tai buvo atsitiktiniai, o gal tai yra, yra ženklas, kad mūsų maisto produktų grandinė nėra tokia saugi. Tačiau kita vertus reikėtų pasidžiaugti tuo, kad 260 kartų mm, galimybė susirgti gripu ES piliečių yra realesnė negu, sakykime, apsinuodyti maistu. Be to, vienas trečdalis vartotojų net nežino, kas yra parašyta maisto produktų pakuotės etiketėje. Priešingai negu JAV, Europoje nėra konkretaus apibrėžimo. Mes net nežinome dabar, apie ką mes kalbame. Maisto produktų sauga yra labai plati savoka ir bendruosiuose maisto produktų saugos nuostatose yra tam tikrų apibūdinimų, tačiau svarbiausias dalykas aptariant šį klausimą yra kontrolės klausimas. Piknaudžiavimas maisto produktais nėra patikrinamas, jeigu tas piknaudžiavimas nėra susijęs su e, pavojų sveikatai. Tačiau piknaudžiavimas gali būti ir kitokio pobūdžio. Ir būtent tie tokie ribiniai atvejai nėra tikrinami, nevykdomos jokios kontrolės ir todėl tas piknaudžiavimas kaip savoka Europoje turi būti labai tiksliai apibriešta. Tai reikštų, kad reikėtų atsižvelgti į tuos atvejus, kai yra nesilaikoma vartotojų uh, apsaugos nuostatų ir taip pat turi būti konstatuota, kad kažkas buvo daroma e, piknaudžiaujant ir tikslingai. Kai kurios valstybės narės turi pateikinėti duomenys, kitos neprivalo to daryti, o mums, norint moksliškai apibendinti šitą klausimą, reikia esminių statistinių duomenų Kartais labai brangus priedai yra pakeičiami pigiais, pavyzdžiui, obolių sultys esą esančios labai sveikos, tačiau kitos sultys dažnai yra, taip sakant, gerinamos į, į, papildomai įpilant obolių sultis. labai svarbu užkirsti kelią tokiam piknaudžiavimui, kuris leidžia uždirbti daugiau pajamų. Pavyzdžiui, falsifikatai kai kuriuose valstybėse yra labai paplitę ir pardavinėjami regionuose, kuriuose jie nėra gaminami. Be to, yra ir tokių produktų, kurie diskusijose buvo nuolat minimi, apie kuriuos kalbama mokslinė literatūroje iš Junktinių Amerikos valstijų, pavyzdžiui, alyvogių, aliejus, e, žuvis, žuvies gaminiai, taip pat įvairios sultis, vaisių sultis. Svarbiausia, aptariant šią temą, sumažinti tą piknaudžiavimo riziką. Helaas, die pakkans is relatief klein. Ik heb al gezegd dat... Ir kadangi kontrolės Europoje yra nedažnos, tuomet pavojus, kad bus išryškinti piknaudžiavimo atvejai yra visiškai nedidelis. Bet to iškyla ir klausimas dėl to, kad maisto produktų grandinė yra labai plati. Ji dabar yra daug platesnė negu prieš 30, 30 metų, kadangi gaminiai, sudinės dalys yra importuojamos iš kitų valstybių ir nacionalinės mūsų tarnybos gali kontroliuoti tik tai pasienyje ir be to nėra privalomojo pobūdžio bendradarbiavimo tarptautinio mastu, vadovaujant komisijai arba Europolui. Viskas vyksta laisvamanoriškumo pagrindais ir tai daro valstybė savo iniciatyvą. Taigi, tik tai atsitiktinai galima užtikti tam tikrus tyrimo, tarptautinio tyrimo atvejus. Be to, nelabai yra linksma bendradarbiauti su Europolu arba komisija. Lygiai taip pat nebuvo pakankamai bendradarbiaujama, kai iškilo arklienos skandalas. Taigi, čia susidurime ir su prekybos maisto produktais e, klausimų, ypač kai prekiaujama ne savo pagamintais gaminiais, o kitų gamintojų gaminiais yra ir maisto produktų saugos grandinėje pakankamai daug struktūrinių problemų. Norėčiau dar kartą pasakyti, kad maisto produktai yra tikrai labai e, saugi sritis, kaip niekad Europoje, tačiau vis dėlto yra pakankamai daug spragų. Airijos valstybės kontrolės tarnybos žinojo, kad keturios įmonės galėtų būti įsipainiojusios į šitą skandalą, tačiau vienos įmonės atveju buvo uh, suteikti įgaliojimai patikrinti įmonės, o trys įmonės lygiai taip, taip ir iš, išliko nepatikrintos. Jungtinė karalystė prieimė atitinkamų žingsnių, ėmėsi kontrolės, tačiau jos buvo pakankamai spontaniškos, netikslinės. Taigi aš bandžiau jums pristatyti problemos esmę, turiu tam tikrų pasiūlymų dėl institucinių žingsnių ir šioje srityje galima situaciją gerinti. Pats tas faktas, kad komisija įsteigė specialią darbo grupę, kuri nagrinės piknaudžiavimo atvejus maisto produktų grandinėje, yra džiuginantis, tačiau mes dar tik tai pradedame mūsų tikslingą darbą šioje srityje ir dėl tos priežasties reikėtų pagalvoti apie tai, kaip reikėtų sustiprinti Airijoje esančios maisto. Maisto ir veterinarijos kontrolės tarnybos veikla. ypač arklienos skandalo pasakoje reikėtų pasakyti, kad ši tarnyba pateikė savo išvadas ir konstatavo, kad labai lengva yra apgaudinėti vartotojus pateikiant į rinką būtent arklieną. Taigi mums reikėtų politinių diskusijų su maisto ir veterinarijos kontrolės tarnyba ateityje ir pagalvoti, ką mes galėtume nuveikti kitais metais. Galbūt reikėtų pagalvoti apie, apie teisės aktus, apie jų e, patikslinimą ir kartu su pranešėju atsakingu už kontrolės, manau, paruošime gerą pranešimą. Reikėtų pridurti, kad komisija ėmėsi pirmų žingsnių siekdama sustiprinti kontrolės. Jeigu Airija dabar sugebėtų tą vieną vienintelę įmonę Airiją ir toliau stebėti, tai tuomet e, tokių paž... įmonės pažeidimo atveju būtų numatyta 30 tūkstančių eurų bauda. Tačiau jeigu mes deklaruot, jeigu deklaruojama e, jautieną vietoj arklienos viename konteineryje esančios mėsos pakanka, kad būtų galima uždirbti 26 tūkstančius eurų. Be to verslas verslui, ko gero, turėtų aiškiau daryti kilmės nuorodas gerinti ženklinimo situaciją šioje srityje ir taip pat nereikėtų galvoti, kad vienos valstybės išspręs visus klausimus. Iškyla ir įmonės moralinės atsakomybės visuomeniai klausimas. Svarbu, kad būtų nurodyta e, produktų kilmė ir taip pat, kad būtų tikinama, jog produktas yra originalus, yra tarptautinių mastų įvairiausių iniciatyvų, iš kurių mes galėtume pasimokyti. Ir paskutinis klausimas - kontrolės tarnybos. Mes išsiaiškinome, kad tos kontrolės tarnybos, kurios kaip Danijoje, pavyzdžiui, arba Italijoje veikia kaip policijos struktūros, jos išryškina daug daugiau piknaudžiavimo atvejų negu kitose valstybėse. Pateikiau šias valstybės kaip pavyzdinės ir jose kontrolės yra e, pakankamai aiškiai iš anksto planuojamos. Ir tos valstybės, kurios dirba kaip policijos struktūros, daug geriau nujaučia, kuriuose įmonėse yra didesnis rizikos potencialas ir jos pasiekia geresnių rezultatų. Aš manau, pati paminėjau pačius svarbiausius šios temos aspektus, tikiuosi, kad kolegos e, papildys mano mintis, aš laukiu jūsų pakeitimų siūlymų ir aptardama juos, manyčiau, galėsiu pateikti kompromisinius pasiūlymus. Monsieur le Président, euh, chers collègues, Madame. Euh, Ačiū pirmininkė. Štai, tarkime, viena tona mėsos netinkama e, žmogui, e, dvi tonos e, sugedus jūros produktų, trys tonos sugedusių e, duonos produktų ir dar daugybė kitų E, buvo produktų sulaikyta Opson 2 operacijos metu e, nuo e, spalio 3 iki 9 dienos vykdytos devyniose valstybėse narise. Taigi čia yra sukčiavimas maisto produktais. Man atrodo, kad ši nuomonė labai svarbi. Reikia pabrėžti, kad būtina leisti teisės aktus reglamentuoti šioje srityje. E, iki šiol, jeigu kalbėdame apie falsifikavimą, padirbinėjimą, tai daugiausia būdavo e, materialiniai nuostoliai. E, o štai čia yra sukčiavimas maisto produktais. Ir čia jau nebe vien tik tai autorių teisės, bet žmogaus sveikata tampa svarbi. Nes dabar nekontroliuojamus maisto, netikrintus maisto produktus perka vartotojai e, ir tų, tie produktai netitinka minimalių standartų ir taip kyla pavojus sveikatai ir net gyvybei tų vartotojų. Todėl reikia pakeisti e, teisinį pagrindą ES, nes dabartinis pagrindas netinkamas tam, kad būtų kovojama su šiuo reiškiniu, kaip kad paaiškėjo 2013 m. pradžioje su Arkliena. Na, ir vėlgi ES čia kaip koks gaisrininkas tik tai užgesino gaisrą, bet to nepakanka. Turime ir ankstesnėme etape imtis veikti, e, turime teisės aktus siūlyti, nepaisant to, kad kai kurios valstybės narės su tuo nesutinka. Turime numatyti sustiprinti teisinį reglamentavimą, konkrečius veiksmus ir turime ilgam laikui atkurti pasitikėjimą, piliečių e, pasitikėjimą. Kaip kad ponė Delangė, pritarčiau tam, kad reikia e, nustatyti vieningą apibrieštimą, apibriešti e, sukčiavimo maistu. Kaip ir ji kaip ir jūs visi čia esantis, tikiuosi, kad valstybių narių priemonės bus pakankamai e, atgrasančios, nes štai dabar ta maisto sektoriaus mafija išvelgia e, labai neblogų netgi galimybių, kad pavyzdžiui ir narkotikus platinti per maisto sektorių. Noriu pasakyti, kad per ateinančius mėnesius Prancūzijoje bus e, bausmių lygis pakeltas per ateinančius mėnesius dėl ekonominio sukčiavimo. E, tai bus taikoma. Pritarčiau ponios Dalangė pagrindiniams gairiams, tačiau norėčiau dar štai ką čia patobulinti. Pirmiausia, informacija vartotojams uh, E, kuri nėra aiškiai rezoliucijoje čia paminėta. Neturėtume pamiršti, kad mūsų svarbiausias tikslas yra atkurti piliečių pasitikėjimą. Na ir antrasis pakeitimas, pakeitimo pasiūlymas, turėtume sukurti e, tinklą e, kovoje su sukčiavimo maistu iš ankstinio, taip pat trečias pakeitimas, iš ankstinio perspėjimo sistema turėtų būti taikoma ir sukčiavimo maistu e, srityje. Čia, kad išvengtume tokių skandalų kaip per klienos skandalas. Ketvirtas mano pasiūlymas – E, paruoštose pusfabrikočiuose reikėtų nurodyti mėsos kilmę. Prancūzijoje senatas vienbalsiai e, patvirtino tokį pasiūlymą ir manau, kad e, tokį pasiūlymą turėtume įtraukti ir į vartotojų informavimo reglamentą, kuris yra numatytas 2013 metų pabaigai. Tai štai tokius pakeitimus aš teiksiu iki spalio 28 dienos. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau Korin Lepaž. pirmininkė, pranešėjau, pirmiausia, norėčiau Jūs pasveikinti atlikus, e, parengus tokį puikų pranešimą. E, palaikau šį pranešimą, bet dar norėčiau ir pasiūlymų e, pateikti. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti maisto tiekimo grandinės e, subjektų darbą, veterinarijos tarnybos ir kovos su sukčiavimo tarnybų darbas čia yra labai svarbus kasdieninėme europiečių gyvenime. Jūs dabar e, kalbate apie sukčiavimą ir nereikėtų čia klaidinimo, kad atsirastų jokių galimybių. Mes tikimės, kad bus pasiekta bendrosios pažangos. Jūs taip pat čia kalbate apie faktorius prisidedančius, prisidedančius prie sukčiavimo maistu. Aš uh, norėčiau pakalbėti apie maisto tiekimo grandinės e, visumą. Reikia pirminius etapus reglamentuoti. Ir taip pat reikėtų nepamiršti ir e, prekiavimo žaliomis biržoje sukčiavimas maistu susijęs labai gaila yra ir su socialiniu dempingu. Ne tik tai ES, bet ir už jos ribų. Na ir toliau marketingo rinkodaros e, faktoriai labai svarbus. Import, vartotojai turi būti informuojami apie mėsos užauginimo bei paskerdimo e, regionus. Čia pritarčiau kolegos pasiūlymui dėl ženklimo reikėtų pusabrikočiuose taip pat minėti kilmę. Jautiena, aviena, e, vištiena, visa mėsa turi būti ženklinama. Ir taip pat perdirbtuose maisto produktuose pusfabrikočiuose reikėtų tai nurodyti. 2012 metais NVO parengė tyrimą, iš kurio matome, kad ES kaip ir JAF reikalinga yra panaši ženklinimo, ženklinimo sistema. Dabar kas dėl augalų ir pesticidų. E. coli bakterijos atvejais, čia gali būti paminėtas ir grūdinių kultūrų atvejais JAV. E, manau, kad trečiųjų šalių e, produktai importuojami į ES po keleto pažeidimų turėtų būti uždrausti. Importuojami produktai turi atitikti Europos standartus, pavyzdžiui, atsakamumo standartus. Ir tai, tai turi įgyvendinti Europos e, teisės subjektai. Norėčiau čia neigiamą vertinimą paminėti dėl trečiųjų šalių produktų. Na ir galiausiai tie tikrinimai, e, spontaniškos inspekcijos arba tikrinimai, labai džiaugiuosi, kad pranešė tai traukia. Tačiau aš nežinau, ar valstybėse narėse yra pakankamai lėšų tam, kad kokybiškos inspekcijos e, būtų užtikrintos. Labai gaila, bet dėl sunkaus sudėtingo šio darbo pobūdžio jau 2002 metais e, buvo kalbama apie veterinarų skaičiaus mažėjimą. Mums reikalingi e, patikimi informacijos šaltiniai. Ačiū. Dėkuoju. Nors trys technikos specialistai siekia pagerinti oro kokybę, niekas nesikeičia, jie bando įmontuoti naujus oro filtrus. Tikiuosi, kad e, kas reikalai pasitaisys. Julie Gerling, kaip išėlė pranešėjai dabar kalbės. Ačiū, aš taip pat noriu padėkėti pranešėjai už puikų pranešimą puiku matyti tokį tikslų, gerą pranešimą. Nemanau, kad panešime yra kažkas, kam aš galėčiau nepritarti. Aš pripažįstu, kad egzistuoja tam tikrų apribomų, tai yra negalima per nereikia išsiplėsti, per didelės apimties tą pranešimą parengti. Ir tačiau aš e, esu pateikusi keletą pakeitimų. Iš tiesų yra labai tinkamas laikas nagrinėti tokią iniciatyvą, savo iniciatyvą e, parengtą pranešimą. Ir tai suteikia mums galimybę labai greitai surinkti nuomonę, surinkti informaciją ir parengti tokį gerą teisės aktą. Kaip sakiau, labai tinkamas laikas tam. Uh, ką galėtume, kuo galėtume papildyti šį pranešimą. Reikėtų galų gale apibriežti, kas yra sukčiavimas maisto tiekimo grandinėje. Ir valstybių narių ekspertai dirba šioje srityje, siekdami parengti tokį apibrėžimą, kas tai yra. Taip pat mes neturime jokių etaloninių laboratorijų, kas dirbančių su sukčiavimu maisto tiekimo grandinėje. Nėra laboratorijų, kurios atliktų autentiškumo testus, o tai yra labai svarbu, svarbu nustatyti tinkamus standartus. Aš manau, kad buvo labai veiksmingai įsikišta po arklieno skandalo ir valstybės narės, daugelis jų atliko jautienos tyrimus. Turi būti nusatytos ribinės vertės ad hoc pagrindu. Pavyzdžiui, Jungtėje karalystėje maisto standartų mm, tarnyba nustatė tokį standartą, tai yra vieno procento ribinė vertė. Bet mes neturime sistemoje nustatytų tokių verčių visoje Europos Sąjungoje. Yra nustatyti tam tikri taršos lygiai, reikėtų apsispręsti, koks būtų mūsų tolerancijos lygis, ką mes toleruotume, ko mes ieškome, koks turėtų būti lygis tam tikrų numatytų ribinių verčių. Valstybinarių ekspertai reguliariai susitinka ir svarsto, kokius tos standartus reikėtų naudoti. Ir daugelis E, jau pasisakė, jog maisto ir vietinės tarnybos nėra apmokytos dirbti su sukčiavimo atvejais. Reikėtų čia tam tikrų pakeitimų taip pat. Aš siūlyčiau, nors suprantu, kad nebus balsuojama kitą savaitę plenarinio posėdžio metu, dėl to, kad šitas pranešimas susijęs su daugiamečia finansinė problema, tačiau turime horizontą 2020 ir ten yra vienas iš pagrindinių ramščių maisto staug, sauga. Dėl to turėtume pateikti rimtų argumentų, kad sukčiavimas maisto tiekimo grandinėje yra labai svarbi dalis užtikrinant maisto saugą. Dėl to reikėtų tam tikras lėšas horizonte 2020 skirti būtent šiai sričiai, tai yra maisto saugai skirti ir kovai su sukčiavimu maisto tiekimo grandinėje. Čia reikėtų tam tikrus ir apmokymus surenkti, mokslinio tyrimų platformas nustatyti, kad būtų galima kuo greičiau nustatyti tokius standartus ar ribinės vertės. Tai galėtų šią spragą pašalinti. Ir paskutinis dalykas, aš džiaugiuosi tuo, kad pranešime kalbama apie mažmenininkų atsakomybę mažmenininkai turi užtikrinti savo gaminių apsaugą. Mes norime palaikyti ryšius su, su mažmenininkais. Per IMKO komitetą jau yra siūloma savanoriška kodeksą nustatyti mažmenininkams, tai yra susiję su kainomis, su pelningumu. Ir manau, kad būtų įmanoma įtraukti ir uh, klausimų susijusių su sukčiavimu maisto grandinėje į tą savanorišką elgesio kodeksą. Tai tiek ačiū. Herr Demesmaker und danach Frau Ayuso, bitte. Dėkoju. Ik zou eh, in de eerste plaats, eh, collega. Eh, Norėčiau padėkoti kolegė Delangai už labai kokybišką pranešimo projektą. Man labai džiugu, kad šiame pranešime yra kalbame tai, kad arklienos skandalas kilo dėl bandymo piknaudžiauti arba klastuoti, falsifikuoti maisto produktus. Kitas labai svarbus signalas būtų, pasiūlyti daug griežtesnės nuobaudas tokiais piknaudžiavimo atvejais. Tokios nuobaudos turi būti pakankamai griežtos, kad jos būtų atgrasančios. Pirmiausia, reikėtų grįžti prie pagrindinės diskusijos dėl mūsų maisto produktų grandinės veiklos galbūt reikėtų skatinti trumpesnės maisto produktų grandinės, kai būtų į jas pateikiami vietiniai regioniniai produktai ir taip galbūt pavyktų atgauti vartotojų pasitikėjimą. Aš esu uh, Flandrijos regionas, regionų, kuriame yra daug mažų ir vidutinių įmonių, kurios labai svarbios mūsų šalies ekonomikai. Labai svarbu neužkrauti papildomos administracinės naštos gamintojams, kadangi tokie maži ir vidutiniai gamintojai nori tiesiog pateikti į rinką aukštos kokybės produktus. Jie neturėtų tapti piknaudžiavimo, falsifikavimo aukomis. Tai reikėtų pasakyti, kai ta, toje vietoje, kur kalbama apie ženklinimą, ženklinimas taip pat turėtų būti aiškus, nedviprasmiškas ir suteikti vartotojui išsame informaciją. Ajūzo. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pone Delangė parengė tikrai puikų pranešimą. Taip, mums reikia pateikti e, apibriežti sukčiavimui kaip kad ponė Delangė savo įžanginėje dalyje yra sakiusi. 78-ame 2002 metų reglamente sakoma, kad ženklinimo informacija neturi klaidinti vartotojų. Na, o dabar, kai kalbame sukčiavimą, tai reikia atskirti du sukčiavimo atvejus. Vienas, kai sukčiaujama siekiant apgauti kažką gaunant ekonominės naudos. Na ir kitas dalykas, kitas sukčiavimas e, turi. Kitas sukčiavimas būtų sukčiavimas, kai dėl to nukenčia žmonių sveikata. Tai čia jau nusikaltimu tai reikėtų vadinti. Iš ko susideda sukčiavimas? Pirmiausia, yra ekonominių paskatų e, sukčiauti dėl klaidinančio e, yra klaidinami vartotojai, keičiamos e, etiketės. Ir tai e, dažnai nutinka e, nepakuotas prekes parduodant, pavyzdžiui, medų, e, mėsą, e, aliejų. Ir štai tokiu atveju galima e, rafinuotą ar nerafinuotą, pavyzdžiui, aliejų sumaišyti, galima e, švarius produktus ar ingredientus maišyti su užterštais. Taigi reikia numatyti kontrolės inspekcijos patikrinimo būdus ir numatyti pakankamai griežtas sankcijas tam, kad jie tai atbaidytų sukčiautojus. Pone Delangė, 27 punkte jūs kalbate apie tyrimus. Čia minite Vangroningeno ir Amsterdamo universitetus. Žinau, kad tuos universitetus jūs geriausiai e, pažįstate tiksliau jų darbo rezultatus, bet nereikėtų pamiršti, kad yra ir kitų universitetų dirbančių e, šioje srityje, yra daugybė puikių mokslinių tyrimų centrų dirbančių šioje srityje. Kadangi komisijos atstovų turime, tai pasakysiu, kad ponė Testevilė, e, kalbėdama apie arklieną, praėjusi kartą yra sakiusi, kad e, ženklinimas nebūtų padėjęs išvengti tokios situacijos. Aš norėčiau, kad komisija pakomentuotų tai. Mano manimu. Ženklinimas čia tikrai nebūtų padėjęs išvengti e, klaidų, nes čia yra maišomi ingredientai. Komisija. Dėkuoju, noriu pradėti nuo padėkos pranešėjai poniai Delangė Mums malonu, kad jinai pasidalino savo susirūpinimu dėl sukčiavimo maisto srityje. Labai akivaizdu, koks čia yra sukčiavimo potencialas. Čia kyla pavojus tiek priekybai, tiek e, vartotojų pasitikėjimui ir maisto tiekimo grandinės saugai. Taip pat yra įrodymų, kad e, maisto sukčiavimo atvejais valstybės narės gali greitai reaguoti, bet priemonės kurias mes turime, nėra toli gražu pakankamos. Mes manome, jog sustiprinimas ir bendradarbiavimas yra svarbiausi dalykai e, sukčiavimo maisto tiekimo grandinėje atveju. Noriu paminėti keletą elementų mūsų veiksmuose. Pirmiausia, jūs minėjote, jog mums reikia gerai parengtos, parengtos darbuotojų komandos, gerai aprūpintos tinkamai įrangą ir taip toliau. Mes tam pritarėme. Mes atlikome e, peržiūrą oficialios kontrolės reglamento, netrukus tai, jūs tai svarstysite, ir ten kalbama apie pajėgumų didinimą ir stiprinimą valstybėse narėse. Taip pat ten yra nuostata apie sankcijas. Mes sutinkame, jog sankcijos turi būti didesnės, jos turi būti atgrasančio pobūdžio ir turi iškirsti kelią neteisėtam pasipelnimui. Yra parengtas naujas oficialios kontrolės reglamento tekstas. Tuo pat metu noriu pasakyti, Prieš, prieš tai devynerius metus aš dirbau kaip inspektorius ir galiu pasakyti, kad tikrųjų nusikaltelių jokios sankcijos neatgraso, juos labai sunku pagauti. Čia tik tai atgrasomi tie, kurie tik bando uh, pirmą kartą užsimti sukčiavimu, o tie, kurie jau seniai sukčiauja, tuos labai sunku sučiupti, nustatyti ir nubausti. Čia reikia net aukštos kokybės žvalgybininkų veiklos. Kaip žinote, komisija yra sukūrusi komandą dirbančią maisto sukčiavimo srityje po sukčiavimo su arklieną skandalo ir dabar mes jau esame parengę informacinių technologijų mechanizmą, kurios leidžia valstybės narims keistis visą susijusią informaciją. Tai bus sukurtas kaip atskiras modulis, nes reikia atsižvelgti visas taisyklės, kaip reikėtų keistis nominale informacija. Ir iš tiesų tai nelengva sukurti tokią sistemą, bet mes dirbome šią linkme. Taip pat pradėjome kurti darbą dėl tarp agentūrinio bendradarbiavimo ir informatumo didinimo tarp visų agentūrų, kurios atsakingos už teisėją saugą. Mes manome, kad tai yra ypatingai svarbus dalykas. Taip pat norėtume sutelkti pajėgas su maisto saugos inspekcijų tarnybomis valstybėse narėse, taip pat ir teisės saugos e, agentūromis tokiamis kaip policija ir kitomis, taip pat reguliariai atlikti maisto e, saugos patikras ir iš jų gauti tinkamos informacijos, kad būtų galima sustiprinti uh, kontrolę šioje srityje. Visi šie klausimai turėtų būti detaliai apsvarstami, dėl to mes organizuojame konferenciją dėl sukčiavimo maisto tiekimo grandinėje. Ta konferencija bus antrame 2014 metų pusmetėje primkajant Italijai. Čia mes turime sutelkti visą techninę ir mokslinę informaciją, ekspertinės žinias, kad būtų galima tiek komisijai, tiek valstybėms narėms uh, parengti analitiniai katalogai, visa reikiama informacija, kuri būtina siekiant užtikrinti didesnį veiksmigumą, nustatant sukčiavimo maisto grandinė atvejus ir kovą su šiuo reiškiniu. Būtina išplėtoti visus reikiamus elementus, su, parengti sukčiavimo maisto tikimo grandinę apibriežti, parengti atitinkamas laboratorijas, kurios dirbtų šioje srityje. Šiuo metu jau pradėjome šį procesą. Refit procesas. Čia mes įvertiname mūsų teisės aktų tinkamumą, mm, siekiant nustatyti sukčiavimą maisto tikimo grandinėje. Ir čia yra numatytos potencialios galimybės, kai kalbam apie suderintą apibrišti sukčiavimo maisto grandinėje Ir reikėtų surenkti diskusijas ir vėlesnių laikotarpių, nes turime suderinti nuostatas kriminalinė teisė, kurios būtų taikomos tokios sukčiavimo atvejais. Etaloninių laboratorinių klausimas yra labai svarbus, labai įdomus, reikėtų tam tikras e, laboratorijas, specializuotas laboratorijas įkurti šioje srityje ir mes esame pasirengę diskutuoti šiais klausimais. Kaip jau sakiau, mes pritarėme šiam e, pranešimui ir esame pasirengę toliau bendradarbiauti. Ačiū. Tikuoju ir pabaigai pranešėjai žodis Esedinangė. Um, ehm, dank aan de collega's voor uh, de... Dėkuoju kolegoms už labai konstruktyvius pasisakymus ir pastabas. Mano pranešime kai kurios mintis jau yra suformuluotos, tačiau galbūt aš turėčiau jas patikslinti. Kai kurie kolegos siūlė pasiūlyti pakeitimus dėl iš ankstinio informavimo sistemos. 29 punkte yra tokia nuostata suformuluota. Paprašau pasakyti, kas jums netinka ir kaip reikėtų uh, pakoreguoti e, mano tekstą 29 punkte, kaip aš minėjau, apie tai ir kalbu. Tas pats pasakytina ir apie pastabas dėl sudėtingumo maisto produktų grandinėje. Ta nuostata taip pat atsispindi mano pranešime. Žinoma, tekstą galima tikslinti, derinti, dailinti. Dėl piknaudžiavimo pesticidais. Nežinau, ar šitą temą reikėtų minėti pranešime, ji man puikiai žinoma, tačiau manome, kad šita tema yra visiškai kitokio pobūdžio negu piknaudžiavimas maisto produktais. Galime pagalvoti, ar verta tą temą minėti pranešime. Liberalų frakcija taip pat išsakė pastabų dėl to, kaip reikėtų vertinti kontrolių tarnybų finansavimo klausimą. Nežinia, ar mes turime ką nors pasakyti apie nacionalinius biudžetus, tačiau galbūt pakaktų tik tai susirūpinimo, konstatuojant, kad tos biudžeto lėšos yra visą laiką mažinamos, karpamos ir turėtume išreikšti pageidavimą, kad to nebebūtų daroma. Be to, mes puikiai suprantame, kad ir nacionalinės vyriausybės turi taupyti ir dėl tos priežasties turime pagalvoti, kaip turimomis, su turimomis lėšomis veiksmingai dirbti, atlikti kontrolės darbą. Pavyzdžiui, Italijoje turint fiksuotą biudžetą buvo vis dėlto pasiekta konkrečių rezultatų. Dėl nuorodos į 2000 horizontas 2020, žinoma, dabar yra tam tikras e, moralės kodeksas, kuris yra taikomas e, mažmeninėje prekyboje. Reikėtų pasiūlyti, kokia informacija privalomai turi būti nurodoma E, etiketėje. Aš norėčiau pasakyti, kad, ši, kad ir gamintojai, ir vartotojai labiausiai nukenčia dėl sukčiavimo maisto produktų grandinėje. Vartotojas nežino, ką jisai perka, o gamintojas mato, kad dėl tokių piknaudžiavimo atvejų pradedama nepasitikėti jo produktu. Taigi pradinis gamintojas ir galutinis vartotojas labiausiai nukenčia nuo piknaudžiavimo. Taigi reikėtų išsamei padiskutuoti apie tai, ar reikėtų siekti kilmės nuorodų etiketėje žaliosios frakcijos, žalių frakcijos atstovai siūlė atsižvelgti į tai, kad mažos ir vidutinės įmonės neturėtų prisijimti papildomos administracinės naštos, tačiau kilmės nuoroda etiketėje jau ir reiškia, kad tam tikro lygio administracinė našta teks gamintojams, be kitako mažoms ir vidutinėms įmonėms, jeigu mes pritarsime tokiam sprendimui dėl kilmės nuorodos. Taip pat turėtume pagalvoti apie tinkamiausią formuluotę kartu su jumis. Jeigu to nepavyks padarys, mes, padaryti, mes turėsime dar kartą susitikti ir padiskutuoti. Kolegė Ajūzo minėjo, kad yra pakankamai daug universitetų, yra tikrai daug tyrimų, kuriuose yra nagrinėjamas maisto produktų e, tapatumo, originalumo klausimas. Maisto produktų grandinės atstovai, gamybininkai turi susėsti prie bendro stalo, pasitelkiant ir e, mokslininkus ir nuspręsti, ką reikėtų nurodyti etiketėje. Jeigu apskritai pavyktų susitarti dėl tam tikrų dalykų ir jeigu nereikėtų uh, kreiptis į teisėsaugos institucijas, tai būtų didelis pasiekimas. Jeigu mes tiesiog sugebėtume pagauti tuos piknaudžiaujančius ir jeigu mes tiesiog nekeltume įtarimų e, sąžiningam gamintojui. Tikojame Esto Delangą. Spalio 28-12 val. baigėme E, pakeitimų prieimimą, o po to 27 dieną balsuosime, lapkričio 27 balsuosime komitete, o plenarinė sesija dar neaišku, kada bus patiktas šitas klausimas darbo tvarkiai. Dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo, prie keitimosi nuomonėmis dėl EMSA sutikimo skelbti teikinius apie sveikatingumą sistemos. Koordinatoriai pageidavo aptarti šitą klausimą, kadangi šis klausimas jau buvo patekęs į mūsų komiteto darbo tvarkę ir kadangi dar kolegos e, pageidavo papildomos informacijos, todėl prašyčiau kolegas iš EMSA ateikti į priekį, tačiau jeigu nepagėdauja, gali likti ir salėje savo vietose ir iš karto suteiksiu žodį jų atstovui. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, kad pakvietė mus, Europos maisto saugos agentūrą, pasikeisti nuomonėmis. Mums taip pat yra labai svarbu. Pirmininkas atsiprašo. Dar kartą dėkoju kad pakvietė mus pasikeisti nuomonės. Mums tai taip pat labai svarbu dalyvauti, iš jūsų išgirsti įvairų susirūpinimą, kurį išsakė Europos parlamento narai, dėl to, kaip veikia sistema e, skelbti teiginius apie sveikatingumą. Pagal reglamentą 2006 metų šiuo reglamentu siekiam užtikrinti tinkamą veikimą vidaus rinkos užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį. Ir to e, reglamento taikymo srityje EMSA 2008 metais gavo daugiau nei 4800 tvirtinimų susijusių su sveikatingumu. Ir tai yra kur kas daugiau, negu buvo tikėtasi Apie tūkstančių tik tai tokių tvirtinimų apie sveikatingumo tikėjomės gauti. EMSA atliko vertinimą apie 2800 straipsnių susijusių su 31 straipsniu ir baigsime, tai, baigėme tai 2012 metų pabaigoje. EMSAI tai buvo milžiniškas darbo krūvis, Tačiau mes galėjome laikytis sutartų terminų, kuriuos sutarėme su komisija. Ir 31 straipsnio teiginiai jau yra baigti nagrinėti, mokslininkų duomenės jau buvo paskelbtos viešai, kurios su tuo susijusios. Dėl 30 straipsnio penktos dalies ir 40 straipsnio, kur kalbama apie lygų rizikos mažinimą, ypač tarp vaikų. Gavome apie 14 tūkstančių paraiškų, jis šiek tiek mažesnis, tačiau tai vis tiek didžiulis darbo krūvis. Ir iš 417-46 procentai buvo patvirtinti, o kiti, kituos atsiemė. EMSA buvo, EMSA buvo paprašyta pateikti papildomos informacijos specifiniams e, teiginiams apie sveikingumą e, yra didesni terminai nustatomi, kol bus parengta EMSA nuomonė ir pratesiama iki dviejų mėnesių nagrinėjimas. Pareiškėjams Tai taip pat turi poveikį, nes galutinis terminas pareiškėjams pateikti naują informaciją yra tik tai 15 dienų. Buvo e, norima sukurti labai greitą, pagrindintą procedūrą, bet 15 dienų tikrai yra trumpas laikotarpis pareiškėjams. Kai kalba apie probiotinės e, teiginius. Moksliniai kriterijai, kuriais taikoma vertinama ir tokie patys, kuriuos taikoma visiems teiginiams apie sveikatingumą. Nėra kažkokios specifinės tikrinimo sistemos, kurios e, taikome probiotinėms teiginiams apie sveikatingumą ir tai yra numatyta reglamente. Iki šiol EMSA įvertino daugiau nei 300 probiotinių teiginių apie sveikingumą padarytų dėl daugiau nei 200 e, mikroorganizmų ir problema iki šiol dėl probiotinių teiginių yra susijusi su tuo, kad nebuvo tinkamai charakterizuoti, apibūdinti mm, tam tikri e, ėminiai, kai, kal, kai pateikiami teiginiai apie sveikatingumą. Rezultatas buvo neigiamas dėl probioginių teiginių apie sveikatingumą. Iš EMSOS pozicijų sistema veikia gerai, mes darome tą darbą ir tai yra numatyta ir teisinėse nuostatose mes naudojamės visuma turimų mokslinių duomenų ir įrodymų, tai yra aiškiai numatyta reglamente. Ir mes tą vertinimą turi atlikti naudodami pačius aukščiausius standartus, siekiant užtikrinti suderintą mokslinį vertinimą tokių teiginių apie sveikatingumą. Vertinimas tokių teiginių yra skiriamas atlikti EMSai, o ne nacionalinėms institucijoms. Trumpai EMSos požiūriu, aš manau, kad Europa nustatė tam, tikras, tam tikrus etalonus teiginiams apie sveikatingumą ir europinė sistema yra tikrai puikiai, pavydėtina, kitos uh, šalis ar kontinentai gali tik tai pavydėti, nes europiniai standartai teiginiams apie sveikatingumą nustato tinkamą pusiausvyrą ir vidaus rinka gali užtikrinti aukščiausią vartotojų apsaugos lygį. Mūsų požiūrių visi sunkumai, kuriuos mes turėjome, mes kartu remsą ir komisiją, mes sugebėjome veikti, tai yra tikrai labai sėkminga istorija, mes pasiekėme gerų rezultatų kalbant apie teiginius apie sveikatingumą. Ačiū. Dėkoju. Dabar kalbės komisijos atstovas. Ačiū. Aš kalbėsiu labai trumpai. Aš dar kartą norėčiau priminti, kas yra pasakyta 6 straipsnio 20 trečiojoje konstatuojamoje dalyje yra sakoma, kad šitie teiginiai turėtų remtis moksliniais tyrimais ir įrodymais ir kad reikia vadovautis aukščiausiais standartais į juos atsižvelgiant. Komisija iš tikrųjų mano, kad EMSA atlieka tinkamai savo veiklą pagal įgaliojimus ir laikosi jai taikomų veiklos nuostatų. Bet tu, kai buvo kuriama šita tarnyba, nebuvo numatyta, kad darbo apimtis bus tokios, kokios tapo dabar. Kaip ten bebūtų, mes konstatuojame, kad EMSA vykdo savo veiklą pakankamai sėkmingai. Dėkuoju. Pila Ajuzo ir Dagmar Rotbėrant, Bering dar norėtų pasisakyti trys kolegos per Pila Ajuzo. Muchas gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, quiero. Ačiū. Pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti uh, e, EMSOS e, direktorių. Taip pat noriu pasveikinti ir komisijos atstovą. Dėkoju jiems abiems už atvykimą. Esu įsitikinusi, kad EMSOS darbas labai rimtas mokslinis ir skaidriai atliekamas. Labai aukšto lygio mokslinis vertinimas yra atliekamas EMSOje. Aštuoni iš viso renginiai buvo seminarai dėl e, mokslinių kriterijų taikomų. E, na, o dabar dėl probiotinių medžiagų. Tai praeitame koordinatorių posėdėje apie tai jau šiek tiek kalbėjome su probiotikais. E, turime problemų, nes daug probiotinių e, teiginių apie sveikatingumą prašymų yra pateikta. Tačiau kaip dabar yra su mokslinė jų, jų verte. Taigi dabar paimkime pavyzdį tokių teiginių, kurie yra patvirtinti Šveicarijoje. Šiek tiek tai skiriasi nuo Europos Sąjungos reikalavimų tvirtinant. Na ir dabar, kai EMSA konsultacijas vykdo, vykdė tiksliau dėl imuniteto funkcijų ir žarnyno veiklos. Tai buvo konstatuota, kad probiotikai yra naudojami siekiant e, sumažinti poreikį vartoti antibiotikus viduriavimo atveju. Tai dabar ar fermentai buvo neteisingai nustatyti? tiems, kuriems buvo prašoma išimties, kas tada nutiko, nes atrodo, kad čia yra rimta problema. Būtent todėl mes manome, kad iš ankstinis pasikonsultavimas prieš pateikiant prašymus e, kandidatams e, paraiškų teikėjams galėtų padėti išvengti tokių situacijų, kai gaunamas neigiamas atsakymas iš EMSOS. Štai pavyzdžiui, yra mokslinių duomenų, vaistų komitetas apie tai jau kalbėjo. Jeigu yra priežastinis ryšys tarp probiotikų ir tam tikrų reiškinių, tai reikėtų patvirtinti tokius teiginius, bet iki šiol atrodo, kad probiotinių teiginių nei vienas prašymas dar nebuvo patvirtintas. Be to, šią savaitę įsigalioja 907 reglamentas, jis yra susijęs su kitu aspektu, kurie gali turėti poveikio probiotikų sričiai. Tai yra virškinimą gernančių genetinių elementų klausimas čia. Aš norėčiau paklausti, ar tokia apibrieštis galėtų būti naudojama probiotikams apimti, nes dabar jūsų apibrieštyje pasiūlyme yra sakoma, kad tai yra maisto e, produktai arba gėrimai. Na, o štai pavyzdžiui, fermentai, jeigu fermentų įdėtume į, į pieną, tai gautume kaip ir vieną produktą, turinti dvi funkcijas ir maisto produktą ir fermentą. Dėkoju e, mūsų svečiams už dalyvavimą ir tikiuosi, kad e, šis klausimas bus išspręstas. Na, be jokios abejonės teiginiai apie sveikatingumą yra labai poleminis klausimas. Ačiū dabar e, poniai Girlink žodis. Dėkuoju. Man kelia susirūpinimą keletas dalykų skirtingais lygmenimis. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad niekas negali daryti išvados, kad EMSA prastai atliko savo darbą, arba kad yra kažkokių priežasčių nerimauti, jog EMSA nesilaiko reglamento nuostatų. Tačiau Teisės aktai nėra tokie nurodomojo pobūdžio, kaip galėtų būti, ir labai daug sprendimų galima padaryti pagal tai, kokiu būdu vienai per kitaip tos nuostatos bus interpretuojamos. Ir vien terminas plačiai priimtos, priimti moksliniai įrodymai, jis yra pernelik abstraktus, galima įvariai taip suprasti. Taigi visada buvo tokia situacija ir yra nemažai sunkumų, nieks kitaip ir nemasto. Tačiau taip kaip yra interpretuojama, nuostatos, pažiūrėjau, aukščiausias galimas standartas, tai sukelia konkrečių praktinių problemų. Čia mes kalbame apie vartotojų apsaugos teisės aktą, Ir aš nenorėčiau, kad kažkokia klaidinanti informacija būtų ant produktų, kurie siūlomi vartotojams. Kai kurie iš EMSOS e, nuveiktų darbų rezultatai yra tikrai stebinantis, bent jau švelniai galėčiau tai pasakyti. Aš manau, kad reikėtų atmesti bet kokį probiotinį teiginį Mane stebina tai ir aš kalbėjau koordinatorių posėdėje kai man asmeniškai siūlė vartoti probiotikus e, vienas iš žinomiausių e, medikų Junktinėje karalystėje. Aš nesakau, kad jiems netinkamai darbą savo atlieka, tačiau kai kurios dalykus jinai interpretuoja netinkamai. Įsigilinusi į galimas problemas ir ieškodama, kaip galima patobulinti padėtį, e, galima iškelti akivaizdžias problemas. Pirmiausia, kas iškyla ir tai patvirtino ir EMSA, bent jau man asmeniškai to patvirtino, taip pat ir viešai kai kuriuose formuose tai buvo pasakyta, kad kai yra skelbiami teiginiai apie svaitinkamingumą, Iškyla problemos dėl apimties, dėl sugebėjimo greitai reaguoti, per daug vienu metu tokių yra teiginių paraiškų pateikiama. Ir taip pat yra kalbam apie diskusijas prieš pateikiant paraiškas. Vyksta tam tikras neformalus konsultavimasis prieš pateikiant paraišką, nes dauguma pareiškėjų daug ką daro, nežinodami iš tiesų, kokios bus pasiekmes. Čia kalbam apie tam tikrą medžiagą, kuri sumažina širdies infarkto pavojų. Tai ta medžiaga buvo atmesta, tačiau Outbrand medžiaga, jinai mažina cholesterolį ir tam buvo pritarta. Ir čia yra tame galvosūkyje tik tai kažkokia tarpinė grandis. Gaila, kad tai užtruks labai ilgai, bet jeigu būtų ankstesnė kažkokia konsultavimuosi fazė numatyta, tai tuomet būtų buvę galima visą tai su, e, sutrumpinti. E, konsultavimas prieš paraiškos teikimą galėtų viską palengvinti, tačiau tai sudėtinga padaryti. Aš tik noriu nurodyti, kad tiek ECA, tiek EMSA nustatė procesą prieš pareikoškos pateikimą konsultacijų, tai yra jų tinkla, tinklalapiuose, tai yra viso proceso dalis ir aš nematau jokių priežasčių, kodėl mes neturėtume prašyti EMSA, kad tai būtų nedaloma proceso dalis tos iš ankstinės konsultacijos prieš teikiant paraiškas. Reikėtų tokią galimybę išnaudoti ir aš norėčiau išgirsti, ar EMSA mano, kad tai būtų, galėtų būti naudinga. Norėčiau dar sugrįžti prie aukščiausių galimų standartų. Niekas tam neprieštarauja. Mes turime užtikrinti aukščiausius galimus standartus mūsų vartotojams. Tačiau yra klausimų, kuriuos turime spręsti. Tai yra, kokie yra tie standartai? Kontroliniai bandymai. Atsitiktinė tvarka atliekami. Ar jie yra tinkami, ar jie yra pakankami? Nes čia yra turima galvoje gyventojai, gyventojų sveikata, atrank, ats, atsitiktinių būdų tam tikrai atrenkami žmonės ir daromi tyrimai ir žiūrom, žiūrima, kaip viena ar kita mm, vaistinė medžiaga, kokį poveikį turės tiems e, gyventimas, aistinė tvarka, atrinktiems. Čia mes galime klaidingą kryptimį nueiti. Aš norėčiau uh, kad būtų dialogas užmėgstas su EMSA. Gal nereikėtų iš esmės keisti reglamentų, nenorėtų nieks tos Pandoros skrynios atverti, bet gal būtų galima panagrinėti, kaip tai paveiktų rezultatus ir atsaką. Nebuvo tai patvirtinta, tačiau milijonų ES vartotojų naudoja tam tikras tam tikras medžiagas, tam tikrus produktus, kurie yra, galėtų būti naudingi. Nemanau, kad probiotikai priklausytų tai pačiai naudingų produktų kategorijai. Žinoma, probiotikai tam tikrą prasme yra naudingi, bet Aš nenoriu sakyti, kad aš tikiu probiotikais, net jeigu ir nėra tinkamų įrodikų, įrodymų. Tačiau tie įrodymai yra pakankamai, nėra tinkami, reikėtų išsameu tai panagrinėti. Ačiū. Dagmaro Bėrint. Dėkuoju, Dagmaro Bėrint. Yeah. Nežinau, kur pradėti. Ilga istorija. Labai malonu būtų iš to, kuris dirba EMSOje, nenuės pradžioj, būtų girdėti, nu, kiek kuklesnius pagiros žodžius. Žinoma, jūs neturite kuo didžiuotis, dar ir turiu omenyje visų pirma teisės aktus, kuriais remiantis jūs veikite. Bet to jūsų struktūros keičiasi labai lėtai ir visiškai neoptimaliai. Labai sunku buvo išsireikalauti daugiau skaidrumo, aukštesnės mokslinės kokybės, niekas nesisekė taip paprastai. vykdomasis direktorius jau nebedirba jūsų agentūroje, jisai nuveikė labai daug darbo, tačiau nors, žinoma, aš jį kartais vis pakritikuodavau. O šiandien mes darbo tvarkėje, darbo tvarkė traukime kitą klausimą. Mes kalbame ne tik tai apie probiotikus ir nekalbame apie uh, genetiškai modifikuotus organizmus ar juos uh, probiotikuose. Jeigu komisija E, nenori atsakyti šitą klausimą, tai aš puikiai suprasčiau. Šiandien mes kalbame apskritai apie sistemą. Ir dėl to mes turėjome pagalvoti apie sistemą, pagal kurią būtų galima analizuoti tam tikrą teiginį konsultacijose prieš e, paraišką. Jokie mokslininkai negali nuspręsti, ar 300 tų prašymų yra pakankamas skaičius. Daugiau kaip 300 buvo pateikta tokių prašymų ir nei vienas tas teiginys nebuvo tiksliai apibūdintas. Kaip jūs galite teikti, kad tam tikras teiginys yra nepakankamai pagristas? sakykime, reikia suteikti galbūt e, kokių nors rekomendacijų arba padėti. Aš negaliu teikti, ar tos paraškos yra pagrįstos ar ne. Aš negaliu to niekai padaryti. Tačiau jeigu jūs manote, jeigu tas teiginys nėra pakankamai pagristas, tai kodėl jūs pareiškėjų aiškiai to nepasakote? Ema ir Eka, sakote, atlieka šitą darbą. Aš jau iš anksto žinau, ką jūs man atsakysite. Ko gero, jūs pasakyti, kad EMA ir ECA yra labai turtingos agentūros, kadangi jos yra finansuojamos iš įmokų. Žinoma, čia nėra e, e, reikalo žaisti jokių žaidimų. Jūs gyvenate iš įmokų, iš rinkliavų. Ir Jūs, ko gero, labiausiai esate susijęs su verslu, su pramonė ir aš nežinau, kokį skirtumą būtų galima padaryti tarp ECA ir tarp jūsų. Taigi, ką mums galima būtų padaryti dabar? Ar jūs norėtumėte paklaus, paprašyti komisijos, kad jinai dar kaltą pagalvotų apie e, rinkliavas? Tos tos rinkliavos buvo politinis sprendimas. Žinoma, aš žinau, kas buvo komisijoje už tokį siūlymą. Aš nebuvau tuo metu įsitikinusi dėl rinkliavų, po to aš paklusau tam siūlymui ir sutikau, kad būtų renkamos rinkliavos. EMSA gali sudaryti biudžetą iš tų rinkliavų ir žinoma, aš puikiai įsivaizdavau, ką jinai gali nuveikti su tomis lėšomis. Niekas nepasikeitė iš esmės per tą laiką, galbūt šiek tiek pakito komitetų nuomonė. Sakykime, rinkliavos būtų ir toliau tęsimos. Tada jūs dirbtumėte tiesiog už tas rinkliavas, kurias surinktumėte į savo biudžetą iš pareiškėjų. Ir tada, ko gero, būtų galima ir konsultuotis prieš paraiškos pateikimą. Aš žinau, kad Katrin labai džiaugiasi savo pasiūlymu. Aš nenoriu jos sumenkyti. Negaliu sakyti, kad reikia taikyti vienam tokias nuostatas, nurodyti, kiek dienų reikia nagrinėti vieną paraišką arba kitą. Tačiau šita patariamoji struktūra niekada nebus mokslinė konsultacinė struktūra apgailestauju, kad mes ne, niekada nesukursime jokios stebuklingos sistemos. Mums reikia tiesiog nu, įdėkti nuostatą, kad būtų prieš renkant rinkliavą numatyta galimybė konsultuotis prieš pateikiant paraišką. Jūs išklausę informacijos, galbūt įsigilinę, galėtume pasakyti, kad, aha, jūs norite e, pagrysti tokį teiginį, tada jūs galėtumėte ir paprašyti papildomas informacijos. Taigi, toks ir būtų tų konsultacijų tikslas. Bent jau jūsų darbuotojų ir pareiškėjų dialogas tikrai turėtų pagerėti kalbant labai diplomatiškai. Aš kaip visiškai e, neutrali pašalietė ir taip puikiai išmanau situaciją. Aš, man atrodo, puikiai žinau situaciją, kadangi jeigu pareiškėjas apskritai kreiptųsi į jūs, bent šiuo atveju, tai jūs sakyt, bet nesikreipkite į mus, nes kitaip jūs iš karto pateksite juodai sąrašą. Taigi, ko galima tikėtis iš EMSA? Ne tik tai probiotikų, bet ir kitų pareiškėjų atveju mūsų manimų iš ankstinės konsultacijos turi būti svarbiausias aspektas. Aš asmeniškai matydama jūsų veiklos planą, manyčiau, kad situacija dabar yra pasikeitusi, lyginant su ta, kai buvo pradėta šita teiginių apie sveikatingumą praktika. Dabar, ko gero, reikėtų prisijimti papildomą darbo krūvį, lygiai taip, kaip ir taip, kaip elgesi Europos vaistų agentūra EMA. Taigi, jūs sakote, kad ko gero papildoma našta turėtų būti papildomai apmokėta iš gaunamų rinkliavų. Aš pasisakau už rinkliavas. Aš galėčiau kalbėti be galo. Julie Gerling kalbėjo apie skirtumą tarp maisto ir maisto papildų ir taip pat kalbėjo apie tai, ar iš tikrųjų konkretus teiginys gali e, būti pagrįstas kokios nors lygos gydimu. Okay, uh, jetzt möchte ich einmal EFSA. Das Dabar aš suteiksiu dar kartą žodį EMSA atstovui kad jis atsakytų į klausimus, pastabas, rekomendacijas, o po to komisijos atstovų, jeigu pagėdaus. Much, I... Ačiū pirmininkė. Mes perėjome iš karto prie antros mūsų diskusijų dalies. Tai yra į konsultacijų prieš paraiškos pakeitimą mechanizmo svarstymą. Bet mes nieko prieš. Aš pabandysiu žvelgti jūsų iškeltus klausimus bendresnių lygių ir jeigu prireiks ir konkrečiau. Mes visi sutinkame, kad tikslas yra skatinti inovacijas Europoje ir pasitarnauti pareiškėjams, kurie yra mūsų klientai. Čia su jumis sutinku, mes galime daugiau nuveikti ir turime daugiau nuveikti toje, tame etape prieš paraiškos pateikimą. Bet tai nėra vien taip, kaip jūs pasakėte. Tai nėra vien administracinė pagalba negrindžiamo jokiais moksliniais e, įrodymais. Kaip žinote, mes turime formas internetinė savo tinklalapyje, mes daugybę e, klausimų atsakom pareiškėjams, darome seminarus su pareiškėjais. Taip pat konkrečius seminarus rengiame dėl mokslinių tyrimų. Lapkritį toks seminaras vyks. Taigi EMSA tikrai žengė konkrečių svarbių žingsnių, padėdami pareiškėms suprasti sistemą, kad jie galėtų geresnės paraiškas teikti. Tai yra taip pat privalumas ir pačiai EMSA, jeigu geriau parengtos paraiškos, mūsų darbas yra lengvesnis. Niekas dėl to nesiginčia. Bet vienas labai svarbus dalykas yra toks. Ar mes norime individualius susitikimus renkti su individualiomis įmonėmis ar individualiais pareiškėjais? Čia aš išvelgiu problemą. Mano manimu, tai yra teisinis klausimas, kadangi kitos agentūros, važiuoju, EMA turi įgaliojimus nustatyti sistemą e, iš ankstiniams moksliniams rekomendacijoms. EMA turi tokį teisinį pagrindą, kuri leidžia ir net kuri nustato teikti farmakologiniam sektoriui rekomendacijas prieš pateikiant paraiškas. Mes, EMSA, savo reglamente tokio neturime, tokių nuostatų. Antra dalis yra daugiau reputacijos rizika. Jeigu atliktume individualius susitikimus prieš paraiškos pateikimą su atskirmus įmonėmis, naudojant mūsų tarybos narius, čia aš išvelgčiau problemą. Tai nepatenka į EMSA mokslinių tarybų kompetencijos sritį. Čia nėra tam teisinio pagrindo, nes mokslinės tarybos nariai turi renkti mokslinės nuomonės ir jie turi būti kiek galima labiau nešališki, jūs dar geriau negu aš žinote, uh, jog EMSA turi labai, turėjo per pastarosius metus labai daug nuveikti, turi, turi užtikrinti nepriklausomumą mūsų mokslinių ekspertų. Ir jeigu mes pradėtumėm tokius individualius susitikimus renkti, tai iškeltų rimtų problemų. Ir trečia problema yra išteklių problema, jūs tai minėjote. Kaip žinote, jūs apie tai kalbėjote, Buvo tik tas poveikio vertinimas per pastarusius metus ir rezultatas yra žinomas. Ir dabar nėra jokių galimybių prašyti mokesčių teikiant paraišką, rinkliavą taikyti už paraiškos teikimą. Tai yra susijęs su ištekliais. Jeigu turėtume 300 posėdžių prieš pateikiant paraišką, negalime apsiriboti vien probiotikais, mes negalime pasirodyti tik vienu sektoriumi, kai yra skelbiami teiginiai apie sveikatingumą. Reikėtų keletą šimtų tokių posėdžių per metus surenkti. Ir tai taip pat turėtų poveikį mm, mūsų ištekliams ir mūsų darbuotojams. Mums tai nėra įgyvendinama šiuo metu. Turėtume rasti kitų priemonių, galimybių, kad galėtume pasiekti tokį tikslą. Bendrą tikslą tai yra pagerinti komunikaciją, paramą pareiškėjams ne tik probiotikų sektoriui, bet ir kitiems sektoriams, kurie nori gauti mokslinės rekomendacijas iš EMSOS. Mes jau pradėjome diskusiją, norime daugiau nuveikti šioje srityje, tačiau aš abejočiau, kad būtų galima uh, tokius susitikimus organizuoti individualių lygių. Čia turėtų būti kitas teisinis pagrindas tam. Ačiū. Dėkuoju. Ar komisijos atstovas norėtų kalbėti? Laiko turime iki pusės septynių. Pradėsime tada antrą mūsų pasisakymų raundą. Nekartosiu to, ką kalbėjo kolega. Mission, uh, Urlu. Komisija turi pagalvoti, kaip turimais ištekliais ir kaip turint mm, tokias galimybės teikti veiksmingesnę paramą pareiškėjams. Labai svarbu, kad, svarbiau, kad esminiai klausimai būtų išspręsti konsultacijų prieš paraiškas teikimą mechanizmo taikymo metu. Tačiau kai kas yra ir išsiaiškinama tik tada, kai pateikiama paraiška. Komisijos nuostata dėl rinkliavų nepasikeitė. Aš dar kartą norėčiau pakartoti, kad yra kitas su tuo susijęs klausimas. Jisai sėtinas ne tik tai su pajamomis, bet uh, E, su tuo, ar apskritai gavus daugiau lėšų bus sustiprinti EMSA pajėgumai. Dėl genet, generinių deskriptorių norėčiau pasakyti, kad šitas klausimas nėra tiesiog susijęs su uh, teiginiais apie sveikatingumą. Valstybės narės nustato šiuo atžvilgiu kriterijus, o ne EMSA. F, EMSA. Ir todėl, ko gero, negalima atmesti galimybės, kad kai kuriais atvejais galėtume išspręsti kai kurias problemas, tačiau aš nemanau, kad tai būtų e, plataus masto sprendimas apskritai, taikant šį dabar galiojantį reglamentą. Taigi O grįžtant prie bendrojo požiūrio į e, fazę prieš paraiškos pateikimą. Kartais informacija yra labai sudėtinga išsame ir todėl prireikia labai daug laiko ją išsiaiškinti. Mes galime kartu su EMSA toliau dirbti galvodami apie tai, kaip sustiprinti tą e, paraiškos prieš teikiminę fazę. Dėkoju. Dabar iš karto steigiu žodį Dagmarot Bėrent. Dėkoju. Smagu klausytis komisijos pasisakymų visada. Tiesiog e, man viskas nušvinta akise, kai jinai pakalba. Jeigu aš turėčiau daugiau laiko, norėčiau paprašyti ne jūsų, o jūsų viršininkų, kad paaiškintų, koks skirtumas būtų, jeigu EMSA gautų rinkliavų lėšas ir kaip, e, koks pavojus kiltų jai tapti, ne, e, tapti priklausomai ir kaip paaiškinti, kad toks pavojus nekyla EMA. Mes puikiai žinome, kodėl poveikio vertinimas dėl rinkliavų buvo nepalankus. Reikia būti sąžiningiems. EMSA atveju reikėtų sąžiningai pripažinti, kad reikia gerinti savo darbą. Jeigu komisija to nesugeba pripažinti, tai mes parlamentarai turime gilintis į šią temą toliau. Aš nematau jokios priežasties, kodėl trys agentūros dirbančios su pramonės atstovais kaip klientais EMA užseima farmakologinio bundrumo ir vaistinių prematarų klausimų, taip pat cheminių medžiagų agentūra nagrinėja paraškas dėl cheminių medžiagų registravimo. EMSA taip pat yra susijusi su paraiškų teikimu ir tų paraiškų pagristumo vertinimu. Ir tai reiškia, kad e, EMSA padeda komisijai priimti sprendimą. Todėl aš norėčiau, kad komisija rimtai pagalvotų, koksgi čia yra skirtumas tarp tų trijų agentūrų. Reikėtų rasti kitą argumentą. Aš nemanau, kad svarbiausias dalykas, ar kas nors moka ar nemoka už paraiškos nagrinėjimą. Svarbu suprasti, kad paraiškų skaičius didėjasi, iš, didėja, iš tikrųjų EMSA yra geresnė agentūra, geriau veikianti negu prieš keletą metų. Visi puikiai mane pažįsta ir aš apskritai neslepiu savo nusistatymo EMSA atžvilgiu. Iš tikrųjų buvo daug pagerinta veiklos ryčių, nenorėčiau jų minėti, tačiau jūsų atsakymai internetinėme puslapyje yra pakankamai normalūs, tačiau jie manęs apskritai nežavi. Žinoma, jūs gilinatės į konkrečias paraiškas, tačiau jūs nežiūrite į kolektyvinės paraiškas, į 25 paraiškas, sakykime, tą pačią temą, kaip į visumą. Žinoma, jūsų statute nenumatyta kitokia tokia veiklos tvarkos 2000 metų pradžioje jūsų direktorius sakė, kad jisai negalėjo nieko nuspręsti, kadangi jisai buvo ligoninėje. Kaip ten bebūtų, buvo padaryta daug klaidų. Didžiausia klaida yra ta, kad parlamento atstovų nėra jūsų Mm, agentūros valdyboje. Iš tikrųjų buvo padaryta klaida, kad nebuvo aiškiai suformuluota nuostata dėl to, ką EMSA konkrečiai turėtų veikti. Nes pražiepsojame tą laiką, kai reglamentas dar buvo visiškai šviežias, kai reikėjo suformuoti konkrečias nuostatas, o dabar mes turime progą grįžti prie jo ir pakeisti tam tikras nuostatas. Dėl EMA reglamento. Vėlgi būkime sąžininki. Jūs iš Austrijos, aš iš Vokietijos, mes taikome tuos pačius teisės aktus, tačiau tai, kas parašyta reglamente, iš tikrųjų nedraudžiama jums. Tačiau pateikite argumentų, kodėl to nedarote. Jūs sakote, kad būtų labai sunku įvertinti paraišką, jeigu jas vertintų ne e, vertinimo grupės nariai. Iš tikrųjų, aš nenoriu pasakyti, kad kokio nors komito atstovas, vaistų komiteto atstovas būtų pakvistas į jūsų valdybą. Dėl jūsų įvaizdžio. Jūs iš tikrųjų turite daug argumentų baimintis dėl savo įvaizdžio. Kolega Urlu iškėlė klausimą, kaip reikėtų organizuoti tas konsultacijas prieš paraiškas. Žinoma, jeigu būtų renkamos rinkliavos, tada paraiškas būtų pateikiamas tuo atveju, jeigu pareiškėjas būtų pasirengęs mokėti rinkliavą. O jeigu tokių rinkliavų sistemos neįdieksime, tai tuomet iškils klausimas, kaip teikti tokias konsultacijas prieš paraiškos pateikimą atskiram e, asmeniui arba verslo atstovui ir visą tai reikėtų daryti teisėtai ir skaidriai. Jeigu būtų renkamos rinkliavos, tai tuomet problemų nekiltų. Kas moka, tas gauna ir paslaugą. Manau, kad įvedus rinkliavas jūs galėtumėte būtent taip ir veikti. Žinoma, e, kitas dalykas, ar reikėtų naudotis informacinė tarnyba. Galbūt tai galėtų būti irgi viena iš šešių. Dabar FC dar kartą žodis, o po to komisija, jeigu jį pagėdaus. Görling prieš tai, po to Ajuzo. Čia pirmininkė, įdomią temą mes čia diskutuojame. Labai daug patirties sukaupė kolega kalbėjęs, aš pati turiu labai nedaug patirties, nes aš tik pradėjau dirbti šiame komitete parlamente. Tačiau mes abu pasiekėme beveik tokias pačias išvadas. Aš nemanau, kad tai yra istorijos klausimas, kažkokių priekaištų praeitie klausimas. Tai yra loginis procesas kurį mes galime gerinti, tobulinti. Nebūtinai peržiūrėdami savo veiklą, kažkokiam etapė žinoma reikės tai padaryti, bet siekdami pokyčių turime tiesiog užtikrinti gerą, gerą darbą tolesnį. Toks yra ir tikslas, ir dvasia šių diskusijų. Tačiau prieš paraiškos pateikimą teikiant rekomendacijas arba jau pateikus paraišką rekomendacijas teikiant, čia galbūt nėra didžiulis e, skirtumas laiko prasme. Aš gavau iš EMSA dokumentą maždaug prieš pusantrų metų. EMSA turėtų padėti pareiškėjams pateikdama papildomas gairias ir palaikydama testinį dialogą uh, ir prireikus renkti atitinkamus e, mokslinio pobūdžio susitikimus, ko aš iš tiesų tikėjausi ir laukiau, kad tai evoliucionuotų, kad tai būtų išplėtota toliau ir kad tai būtų tarsi natūralus, natūrali proceso e, dalis. Tačiau taip neįvyko, taip kaip buvo numatyta prieš pusantrų metų, gal dėl to ir yra pagrisų priežasčių, tačiau mes neturime prieštarauti tiems principams. Mes esame sutarę dėl tų principų, kaip turėtų vykti visas darbas. Aš nenorėčiau kalti Temsos, manau, kad jinai tikrai gerai dirba. Ir kai dauguma darbuotojų tikrai mielai konsultuotų pareiškėjus ir galiausiai tai būtų naudinga visiems, tiek vartotojui, tiek Europos parlamentui, tiek komisijai, tiek pačiai EMSai. Aš po šio posėdžio aš supratau, kad jūs iš esmės neprieštaraujate, kad reikia gerinti darbą. Tačiau jūs prieštaraujate tam, kad individualiai reikėtų su pareiškėjais kalbėti. Aš nelabai suprantu, kodėl tam prieštaraujate, bet aš tikiu, kad galime išspręsti šią problemą. Nes iš tiesų turėtų vykti darbas su individualiais pareiškėjais. Tai yra proceso dalis, darbo dalis. Ir aš esu tikra, kad galime rasti būdų, kaip šią problemą išspręsti. Uh, Taigi aš supratau, supratau po šių diskusijų, kad jūs esate pasirengę gerinti savo darbą, tobulinti, kad yra išteklių tam. Žinau, kad neseniai buvo nuspręsta, jog nereikia imti mokesčių už paraiškas, bet mes visada galime pakeisti darbo metodus. Jeigu yra rimtų pateisinamų priežasčių, pagristų priežasčių, mes galime įvesti pokyčius. Ir šis darbas tikrai galbūt yra visiškai skirtingas šioje srityje nei kitose jūsų veiklos srityse. Bet galbūt reikėtų diskutuoti apie mokesčius bent jau iš dalies dėl tam tikros dalies jūsų atliekamo darbo imti mokesčius. Aš tikiu, kad jeigu plačiau mąstytume, natūraliau mąstytume, tikrai galėtume išspręsti nemažai problemų. Uh, tai, ką jūs dirbate botanikos srityje, ten yra gerų rezultatų pasiekta. Ir aš manau, kad tikrai mes turėtume siekti tokios sistemos, kuri geriau veiktų. Ir jūs galite geriau atlikti darbą, jeigu turėtumėte gerą sistemą. Tai būtų tiek jums, tiek mums naudinga. Ačiū. Dėkuoju. Pila Ajūzo tai yra asmuo, kuris palaiko kontaktus su EMSA. E, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat labai vertinu ponios Rodberent patirtį ir pasisakymą. Aš patirties turiu tik tai su EMSA iš visų agentūrų. Ir tikrai labai daug e, išmokau per tą laiką, kai bendradarbiauju su šią agentūrą. Mm, bet labai dėkoju prieš tai kalbėjusiai kolegijai už pasidalymą patirtimi. Dabar dėl probiotikų. Šis klausimas yra labai svarbus. Kaip kad matėme per koordinatorių susitikimą, e, turėjome problemų dėl prašymų susijusių su teiginiais dėl probiotikų Na, o dabar dėl pagrindinio mūsų klausimo, dėl konsultacijų prieš pateikiant prašymą. E, šios konsultacijos yra būtinos. Kodėlgi tos konsultacijos negali būti individualios? Pavyzdžiui, įmonė arba įmonių grupė galėtų tai padaryti. Pritačiau poniai Gerling ir Madberent. Dabar kas dėl to mokesčio, tai tikrai puikus pasiūlymas. Sektorius mokėdamas už išankstinės konsultacijas galėtų daug, daug, daug daugiau sutaupyti, negu kad vėliau, e, vėlesnėme etape galėtų prarasti. Taigi, e, taip pat čia dar gali būti ir tos nemokamos konsultacijos ne visada pačios naudingiausios. Ačiū dabar žodis EFSA. EMSA tiksliau. Ačiū pirmininkė bandydamas apibendryti, aš manau, kad mes tikrai diskusijose prieartėjame vieni prie kitų, mūsų tikslai tokie patys, mes bandome pagerinti pareiškėjų situaciją, mes judame tą pačią kryptimį. Manau, ji paminėjo labai svarbių dalykų. Galbūt ir nebūtina galiausiai kalbėti apie individualias įmonės ir individualius pareiškėjus. Uh, Gal pakaktų kalbėti apie sektorius, apie įmonių grupės, kurių, kurie siekia tų pačių tikslų, teikdami pareiškas. Tai būtų didžiulis privalumas, kalbant apie išteklius. Galėtume tai padaryti rengdami seminarus, darbo grupės, sugrupuoti sektorius, kurie teikia panašias paraiškas. Tokiu būdu galėtume geriau panaudoti išteklius ir taip pat gauti naudos kai yra vertinamas mūsų nepriklausomumas. Aš atvirai nusiteikęs diskusijoms, nes ir mums yra labai svarbu sužinoti, kokie yra jūsų lūkesčiai, ko jūs tikitės iš mūsų, kaip iš agentūros. Aš tikiuosi, kad mes tą pačią kryptimi mastome ir aš pažadau, kad sieksime padaryti visą, kas mūsų jėgomis, turime programas, kurias vykdome. Kaip minėjote, mes renksime seminarus, per tinklalapius mes gerinsim komunikaciją. Nemažai buvo padaryta, patobulinta, gal net, tai, tai netaip matoma išoriniam pasauliui, bet pastaruosius ketveris metus 4000 teiginių apie sveikatingumą buvo išnagrinėta. Mes bandome gerinti savo sistemą ir dabar bent jau mes turime daugiau laiko sugrįžti prie šio klausimo. Taip pat komisija yra paminėjusi gairės Mes peržiūrime gairių dokumentus, norime juos sukonkretizuoti, padaryti aiškesnius. Mes žiūrime į labiau ginčytinus, e, ginčytas gairės apie, apie imunitetą ir kita, kitas sritis. EMSA stengiasi spręsti klausimus, kuriuos jūs keliate, galbūt mes nesame pakankamai greiti, kaip jūs norėtumėte, bet manau, kad uh, vis tiek mes pasieksime galų gale tą tikslą, kurį jūs šiandien iškėlėte. Ačiū. Vielen Dank. Dėkuoju. Nežinau, ar dar kas nors pagėdautų kalbėti. Laiko turime iki pusės septynių. Aš galbūt įkirėsiu. Aš nenorėčiau tiesiog pilti žibalo į ugnį. Tiesiog mes nemanome, kad reikėtų atskirų susitikimų. Žinoma, tas parašų grupavimas yra labai geras dalykas, tačiau labai svarbu pakviesti ir bendrovės, kurios pateikė paraiškas. Jos, ko gero, nepanorės dalyvauti viename susitikime su kitomis e, bendrovėmis. Ir tai, ko gero, nėra ideali situacija, kurią jūs siūlote. Dėkuoju. Ačiū, žinoma, aš nesu naivus, suprantu, ką jūs turite galvoje. Tačiau, atvirai kalbant, manau, kad konsultacijų prieš paraiškos pateikimą tikslas nėra tas, kad reikia rizikos vertinimą atlikti iš ankstinėjame etape. Mes turime įvertinti tyrimus, juos vertinti, pateikti rekomendacijas, ar naudingi tokie tyrimai ar ne. Mes, manau, turime pradėti darbą anksčiau, turime pasakyti, kokio pobūdžio tyrimų mums reikia, kokio ataskaitų reikia, kokių, statisti, kokių statistikos domenų apie tyrimus mums reikia. Ir turėdami tokią informaciją, pareiškiai galėtų atlikti tinkamus tyrimus. Nes dabar mes neturime pro problemų dėl charakterizavimo, apibūdinimo tam tikrų atmainų, o, o dabar ypač probiotikų srityje mes turime problemas atlikti tyrimus su žmonėmis, kurie atliktų ryšį tarp sąnaudų ir gautos naudos. Tokia dabar mūsų problema. Manau, galime išspręsti šias problemas ne tuomet, kai nagrinėsime tyrimus, tuomet, kai jau jie atlikti, kai jau jie baigti, nes jau per vėlų. Reikia anksčiau tai daryti, reikėtų apmokyti žmonės, kaip atlikti tyrimus, nuoseklius, skaidrius ir prasmingus, teisingus tyrimus. Ir tai galima padaryti ne su vienu atskiru individualiu pareiškėjų kalbantis, o su grupė iš jų. Kai mes žiūrime į Europos vaisto agentūrą, mes galime įvertinti, kad vaistų ir maisto produktų aspektai labai skiriasi, mes negalime tų pačių metodų ir tos pačios sistemos taikyti. Jeigu EMA kažkas kintinka, nebūtinai tai tiks EMSai. Manau, kad mums, mes galime ir kitų priemonių, galime naudoti kitas priemonės siekiant to paties tikslo. Ačiū. Dėkoju. Ar kas nors pagėdauja kalbėti? Frau Rodberint gibt auf. Pone Rodberint tiesiog pasiduoda. Taigi, baigėme diskusijas ir linkiu visiems gero vakaro. Baigėme aptarinėti darbo tvarkės klausimus. Spalio 24-ąją susitinkame dar kartą. Dėkoju visiems kolegoms, kurie ištvėrė iki šio paskutinio momento nuo 9 iki 12 ryte 24 dieną Strasbūrė susitiksime komiteto posėdėje. Taigi, gero vakaro, geros kelionės namo, dėkoju.